Liebe Kolleginnen und Kollegen, mėly kolegos, norėčiau visus nuoširdžiai pasveikinti, susirinkusi mūsų šios dienos posėdį, vieną iš paskutinių, tačiau ypatingai svarbu, nes šiandien pranešėjos pirmos perės parengtą pranešimą apsvarstysime labai išsamei prieš suteikdamas žodį pervanš, kad pristatytų svarbiausius savo pranešimo aspektus, norėčiau e, pagal darbo tvarkės antrai punktą keletą pranešimų paskelbti. Pirmiausiai trumpa ataskaita apie e, pastarosios savaitės pirmadienį antradienį vykusią mūsų delegacijos viešnagę Atenose. Norėsime sekretariato parengtame leidinyje, kuris dabar spausdinamas, galėsite išsameu susipažinti su šią ataskaitą, tačiau aš noriu pasakyti, kad mano nuomonė tai buvo labai įdomi ir vaisinga kelionė. Buvome susitikę ne tik su vyriausybės, e, bankų sektoriaus, e, mažutinių įmonių atstovais, tačiau kitą dieną taip pat ir socialiniais partneriais. Be to, antradienį iš ryto diskutavome su kolegomis iš Graikijos parlamento, finansų, ekonomikos ir Europos komiteto, komitetų nariais, taip pat ir visomis politinėmis frakcijomis. Tai buvo labai gyvas pasikeitimas mintimis ir nuomonėmis kurio metu išriškėjo vienas e, dalykas, dėl kurio aš labai apgailestauju, būtent tas, kad Graikijos politiniai atstovai yra labai susiskaldę dėl klausimo, kaip reikėtų kovoti su krize. Ir <clears throat> tai, ko aš jiems palinkėjau susitikimo pradžioje, tam, kad jie atidėtų į šalį savo politinius skirtumus, bent jau kuriam laikui ir suvoktų, šį e, iššūkį kaip e, nacionalinio masto ir e, imtųsi tokių veiksmų kaip švedai dešimtajame dešimtmetyje. Jie to nepadarė, taip pat ką tik pamatėme, kad ir Portugalijoje tai yra neįmanoma ir būtent dėl šių priežasčių bus labai sunku vėl užsitarnauti, atgauti finansų rinkų pasitikėjimą. Ir ta pagalba, kuris suteikiama Graikijai ir galbūt po kelių savaičių Portugalijai, parodo, kad e, krizė dar toli gražu nesibaigusi tiek apie mūsų viešnagę Atenose. E, e, galėsite paskaityti išsameu informacijos mūsų biletėje, taip pat ir apie susitikimą su Graikijos parlamento pirmininku. Dar noriu pasakyti, kad spalio mėnesį praeitų metų mes tarpinį pranešimą parengėme, o dabar parengsime galutinį pranešimą, kurį šiuo metu šiandien svarstysime. Konstatavome, kad būtų labai gaila ir netgi neatsakinga, jeigu tai daugelis dokumentų ir uh, analizių, kurias komitetas parengė per šios pusantrų metų, uh, būtų padėti dulkėti į stalčius ir e, visuomenė turėtų galimybę susipažinti tik su tarpiniu ir galutiniu pranešimu. Todėl kartu su pranešėja ir kitais kolegomis bei sekretoriato darbuotojais aptarėme ir nusprendėme pasibaigus e, darbams, pasibaigus e, mūsų komiteto veiklai, mes parengsime tam tikrą santrauką visų dokumentų, teminių dokumentų, kuriais rėmėmės mūsų komiteto veiklos pradžioje, delegacijų kelionių protokolus, kitus dokumentus, bus viskas bus parengtos viena ar kelios santraukos visų šių dokumentų ir jais bus galima pasinaudoti iškilus reikalui, tai, tai nebus kažkokis tai knygos pobūdžio skaitinys, tačiau norint gauti tam tikrą konkrečią informaciją tikrai bus ši publikacija naudinga ir mes ją išsiuntinėsime nacionaliniams parlamentams, taip pat e, visų papildomų dokumentų autoriams, kurie palengvino mūsų darbą. Taigi tiek būtų pirmininko pranešimų. Dabar trečiasis darbo tvarkės darbo tvarkės punktas, suteikiu žodį per vanš, prašydamas trumpai pristatyti savo pranešimą. Merci, monsieur le président. Euh, trois ans. Euh, Ačiū, pirmininkė. Trejiems metams praėjus nuo e, krizės pradžios. E, aišku, kad nedaug kas yra išspręsta, daug kas yra nukeliavę į, tokias, e, į tokią kryptim, kur mažai kas galėjom įsivaizduoti ir čia salėje, ir, ir už jos ribų. Taigi, per mm, mūsų uh, Aišku, dėl mūsų mandato mes turime atitinkamą atsakomybę ir todėl šiandien štai ir suformavome tokį dokumentą. Dabar prieš kalbėdama apie galutinį pranešimo projektą, kurį jums siūlau, visų pirma, norėčiau porą žodžių sureaguoti į tai, ką jūs pasakėte. Visų pirma, dėl to, kad negalėjau dalyvauti toje delegacijoje. Tuo pat metu, kaip užimtumo aštuonių reikalų Mm, komiteto vadovė turėjau dalyvauti OIT konferencijoje ir turiu pasakyti, kad, konfe, kad buvo kalbama apie mm, arabų pasaulio revoliuciją ir buvo kalbama apie labai svarbę naują koncepciją, tai vadinama Briuselio, tai vadinama Briuselio konsensusą. Manau, kad jūs visi tai stebėjote, visus stebino galbūt tai, nes iš tikrųjų eina kalba apie tokią ekonominę politiką, kurią, su, kurią formuoja um, tarybos dauguma pagal komisijos pasiūlymą, tokia kryptimi, kur, dėl kurios kai kurios valstybės turi taikyti labai griežtas taupimo priemonės ir todėl politinės diskusijos yra labai aštrios, taip pat ir pas mus, bet taip pat ir nacionaliniuose parlamentuose, taip pat ir, su, ir, ir tarp socialinių partnerių. Kitas dalykas, ką jūs sakėte, aš džiaugiuosi, kad irgi, kad mūsų darbas sekretariato mm, pagalbą gavome Deloro tekstą kuris buvo skirtas nacionaliniam parlamentams ir mums dėja tekstas buvo anglų kalba, tačiau aš manau, kad norint, kad realiai visi galėtų atrasti tai, kas kiekvienam yra svarbu, būtų gerai, kad būtų tas tekstas ne viena anglų kalba. Taigi, Dabar jau kalbėsiu apie pranešimą galutinį projektą. Visi jūs, aišku, supratote, kad čia laikomasi kitokio požiūrio ir tai yra mūsų darbo rezultatas. Kiekvienas iš mūsų, aišku, norėjo dalyvauti e, bendrame procese. Aš panaudau visą tą medžiagą, kuri man buvo pateikta įvairių frakcijų ir noriu labai padėkoti visoms politinėms frakcijoms. Aš stengiausi sureaguoti visą tai, kas atrodė svarbiausi, susirūpinimą keliantis klausimai, sudėti juos kartu ir suformuoti tokią bazę, dėl kurios mes visi galėtumėm sutarti. Prieš perėdama prie tų pagrindinių gairių, um, pagrindinio turinio, aš gal bendro pobūdžio keletą pastabų išsakyčiau, pristatydama šį mūsų pranešimą, būtent kalbant apie tai, ką mes apsibrėžėme kokius kokias ribas mes patys savo užsibrėžime. Visų pirma, aišku, reikėjo vadovautis mūsų e, darbo mandatu, mūsų ryšiais su nacionaliniais parlamentais, <clears throat> žiūrint, kaip mūsų pasiūlymai e, buvo sutikti. Taip pat buvo labai svarbu e, pažiūrėti, kaip mūsų iš pradžių parengti pasiūlymai toliau reikėjo, turėjo būti formuluojami, derinami, modifikuojami, kad jie atitiktų situacijai. Uh, ir todėl aš jums nesiūlau dabar vėl pradėti diskusijų dėl tų e, elementų, dėl kurių jau suformuotas buvo konsensusas pirmajame pranešime. Ir čia kalbėčiau apie Europos strategijos finansinius elementus. Uh, nes dėl šių, e, dėl šių klausimų yra parengtas atitinkamai praeitų e, metų kovo 8 dieną parlamento jau patvirtintas e, pranešimas dėl novatoriškų finansavimo priemonių. Aš siūlyčiau tik tai um, tokia sintezuotai aps, pateikti santrauką, paminėti tos dalykus, tačiau nepradėti vėl dėl jų naujų diskusijų. Uh, kai mm, tai kalbėtume apie vidaus rinką, energetikos politiką, ekonominės valdysenos klausimus, tai čia ne, ne mūsų mandatas būtų pasisakyti dėl šių klausimų. Lygiai taip pat, kalbant apie tolesnę finansinę perspektyvą, vėlgi reikia pasakyti, kad mes turime atskirą komitetą, kuris dirba to klausimu konkrečiai. Taigi mm. mums reikėtų daugiau tik tai galvoti apie mūsų darbo sąveiką su jų darbu. <clears throat> Dabar jau perinu prie mūsų pranešimo. Kokia yra mūsų pagrindinė mintis, žinia, dėl kurios yra suformuotas mūsų bendras sutarimas ir dėl ko buvo balsuota didelę daugumą spalio 20 dienos rezoliuciją tvirtinant. Taigi mintis buvo, kad mes norime sustiprinti Europos projektą. Tas sustiprinimas, pagilinimas turi vykti dviem ligmenimis - tiek globaliu, tiek ES lygmenių. Manau, kad tai yra esminė žinia, kurią turi pertikti mūsų antrasis pranešimas. Yra tam tikrų klausimų, kur aš pripažįstu, kad um, sutikau tam tikrų dviejonių, abejonių iš kolegų pusės ir darbo grupėse. Uh, kai mes nusprendėme, kad reikia globalios valdysenos, daugiau mes nieko nesakėme, tas konsensusas toks formavosi, tačiau kalbant apie detalės, aišku, sunkumų daugiau kilo, kadangi, na, ne visi dar aiškiai supranta, apie ką, ką mes turėtume tai sudėti. Aš stengiuosi pasiremti pirmojų pranešimų ir manau, kad mūsų šio pranešimo pagrindinė žinia turi būti tokia. Kadangi e, krizė kilo dėl e, globalinių netolygumų, tai būtent reikia ir spręsti tuos globalius netolygumus. Ir todėl negalime galvoti apie tokį sprendimą, kuriuo nebūtų atsižvelgta į būtent globales e, priežastis, atsižvelgiant į a, visus elementus mintis yra tokia, kad praėjus trejiems metams nuo krizės pradžios finansinių rinkų priežiūros mechanizmai, kurie yra įdėkti, vis dar neleidžia mums optimaliai panaudoti turimo kapitalo. Manau, kad tai yra tokia pamoka, kur, ko mes turime pasimokyti iš to viso laikotarpio, nes tai turi tiesioginių e, pasiekmių visai tarptautiniai monetariniai sistemai. Ir tarptautinės monetarinės sistemos klausimas keltinas ne vien tik tai šiame globaliame kontekste turint omenyje visus tos iššūkius sėtinus su tarptautinė monetarinė sistema, manau, kad europiečiams, kurie yra ne, eurozonos, e, ne eurozonoje, tai yra labai svarbus klausimai, nes šiandienos klausimas yra būtent dėl konkurencingumo skirtumo, atotrukio. Mes čia kalbame apie e, valstybės kurios Um, gali nukentėti nuo to konkurencingumo atotrukio ir taip pat nuo pritaikytų taupimo priemonių. Kita vertus, visos, visa ta spekulacija uh, valiutomis gali ir bet kokią gautą naudą iš viso panaikinti. Tie kam dabar svarbiausia yra konkurencingumo klausimai. Aišku, kad negali tiek daug skirti dėmesio tarptautinės monetarinės sistemos klausimams. Dabar dėl ketvirto skyriaus, dėl strategijos ES 2010 metams, sakyčiau, kad tai yra pagrindinis kelias, pagrindinis būdas ES išbristi iš krizės per visą mūsų darbą, e, bendarbiaujant kartu mums visiems, aš taip lyg ir susidariau tokį įspūdį, kad ilgalaikių investicijų e, klausimas yra labai svarbus, ateities investicijų klausimas yra labai svarbus. Ar mes galime sėkmingai įsivaizduoti, jog bus e, įgyvendinta ES 2010 metų strategija, jeigu nekelsime klausimo dėl um, ilgalaikio laikotarpio investicijų investavimo. Aš manau, kad e, svarbus yra toks dalykas, kad jeigu Europa neturi pinigų, e, tai e, ilgalaikio finansavimo klausimas iš esmės bus sutelktas į likvidumo įplaukas iš Kinijos ar iš kažkur kitur. Galbūt tas kapitalas bus sutiktas ir gerai, tačiau uh, tikrai tai nebūtinai toks ES atsakas, koks gali būti į tokias e, likvidumo įplaukas. Taigi, kalbant apie ilgalaikį investavimą, be jokių abejonių reikia pasiremti pirmųjų pranešimų, kurį mes parengėme, ir reikia kelti švietimo klausimą. Tai yra absoliučiai vertinant svarbiausias klausimas švietimas, tai, na, tai ne vien ITR, Galilėjo, uh, greitaigių traukinių ar dar kažkokių kitokių šiuolaikinių technologijų vien tik tai finansavimas. Yra taip pat ir investicijos, kurios netaip matomos. Tačiau, vertinant iš strateginio požiojo taško, tai yra dar svarbesnės investicijos. Aš atvirai turiu pasakyti, na, ne taip yra parašta pranešime, tačiau aš norėčiau, kad tarp mūsų viskas būtų aišku. <clears throat> Kartais, <clears throat> kai žiūriu valstybių taupimo priemonės, man neramu, kaip jos galės ir strategijos 2020 metams tikslus įgyvendinti ir kaip viskas atrodys, jeigu išanalizuojam valstybių investavimo politiką, jeigu Pavyzdžiui, yra galvojama apie pensijų reformą ir visiškai negalvojama apie investicijas į švietimą. Dabar perinam prie penktos skyriaus, kuris, mano manimu, būtent ir yra tas labai svarbi žinia. Ir nuo pat mūsų pirmo posėdžio po spalio 20 dienos rezoliucijos patvirtinimo, kai mes vėl pratėsėme savo darbą, atnaujinam savo darbą. Pagrindinė mūsų darbo mintis kokia buvo? Parlamentas patvirtino sutarties modifikaciją minimaliai. Ir kaip Jacques Delors mums puikiai pasakė, jog kad tas sutarties peržiūrėjimas, e, minimalus peržiūrėjimas yra būtent galvojant apie tą sustiprintą bendradarbiavimą ypatingai, turime visų pirma apsispręsti, kur mes tu, norime eiti ir turime aiškiai pripažinti, kad e, kas bus, jeigu mes nepadarysime nieko. Ir būtent, pavyzdžiui, kalbėčiau apie 62 punktą, apie sustiprintą, pagilintą bendradarbiavimą tai yra tas e, įtraukiantisis metodas. Aš galvoju, kad tie, kas šiandien yra eurozonos narės, turi ypatingą atsakomybę už save ir už visą Europą. Labai svarbu, kad tie, kas yra eurozonos, eurozonoje ir tie, kas yra už eurozonos ribų, negali tapti įkaitais. Visas Europos kūrimas ne, negali tapti įkait, metų, nes iš tikrųjų mes e, nepadarysime to, ko, ko, e, ką mums pavedė padaryti žmonės, kūrint bendrą valiutą. Aš manau, kad 63 punktai tai yra tikrai um, tekstas, kuris yra labai intensyvus, labai kondensuotas, bet labai svarbu, kad mūsų pagrindinė žinia būtų aiškiai nukreipta į tikslą ir trumpa ir aiški. Ir, um, Manau, kad tikrai šio pranešimo e, parengimas e, įrodys, kad e, mums patikėta atsakomybė mes pateisinom, įvykdėm. Kiekviena darbo grupė be abejo turėjo atlikti didelį sintezavimo, sutraukimo darbą, kadangi buvo tų punktų gal 2-300. Ačiū per vanš už e, savo pranešimo pristatymo įžanginį. Dabar esame jau tokioje padėtyje, kad mums nereikia daug diskutuoti apie pranešimo struktūrą. Koordinatoriai sutarė, kad e, norime apsvarstyti penkis pagrindinius aspektus. Ir taip pat sutarėme, kad sieksime pakankamai glausto pranešimo, kurio žinia siunčiama taip pat būtų labai aiški ir konkreti. Dėl to buvo susitarta iš anksto. Dabar siūlyčiau pirmiausiai suteikti žodį politinių frakcijų atstovams, po to kviečiame visus šio komiteto norius pasisakyti. Pirmiausiai žodžius teiksiu Frank Engels, Sergio Kofarati, Ove Schmidt, Pascal Gonfa ir Nikolas Huntis, tai yra frakcijų atstovai, o po to pradėsime bendrąją diskusiją. Sergio kalbės antras, jau aš jį paminėjau, nesijaudink per man, štaigi Frank Engel pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš išsakysiu e, savo padėką pranešėjai ir man atrodo, kad ji sugebėjo įtraukti visus esminius mūsų pasiūlymus, kurie mums atrodė naudingi ir kurie buvo pateikti iki šios dienos. Tačiau, kaip bebūtų, e, e, Manau, kad e, dar metus ar dviejus mums reikės toliau dirbti nepriklausomai nuo to, koks šis pranešimas parengtas. Mes negalim dabar pasakyti, kad krizė jau išsisprendė. Man susidaro įspūdis, kad tai taip būtų suprasta, jeigu mes nu, nutrauktume savo veiklą. Ir e, mes dėl to turėsime dar dirbti bent šešis mėnesius, o gal ir dvylika mėnesių. Prisiminkime, kokia dabar padėtė susidarė Graikijoje. Ir e, taip negalėsime galvoti. E, turėtume galvoti e, iš esmės, kokiais pamatais pagrista ši valstybė, kaip e, vykdomos jos finansinės operacijos. Ir suprasme, kad bus labai sunku pasiekti tikslo, jeigu niekas nepasikeis. Matome, kas dabar vyksta Portugalijoje. Padėtis nesikeičia, nieko daug nepadaryta. Ir kad ir kas vyktų Ispanijoje, e, visos blogos skolos neišnyks. Matome, kad prasidėjo e, labai didelė nauja e, pasipriešinimo brandolinė energijai banga, po to, kas įvyko laimiai toli nuo Europos, bet vis tik tai rūpi visiems. Ir man dabar susidaro įspūdis, kad uh, E, mes dabar jau esame nuėję į priekį kur kas labiau negu kad buvome prieš metus. E, turiu galvoje ūkio valdymą ir panašius dalykus. Jeigu mes nebūtume apie tai kalbėję, kažkiek kokia dabar būtų ta ekonomikos valdymo būsena. E, manau, kad mes turime pasiekti vis tik dar ryštingesnių išvadų kalbant apie bankų e, ir finansų sektoriaus priežiūrą, manau, kad reikia dar e, priimti naujų priemonių, ypač jeigu e, Graikijos reikalai susiklostys dar blogiau negu numatyta. Graikijos bankų sektorius labiausiai nukentėjo nuo tų anomalijų ir jeigu nieko nebus daroma, tai visos pietričių Europos bankininkystės sektorius sužlugs. Ir mm, todėl turime sukurti iš esmės naujas veikimo gairias. Ir galbūt netgi pakeisti bendrą mentalitetą. Bet kaip ir Japonija mes negalim visko nuspėti. E, ka, kaip pranešime yra sakoma, manau, kad e, mūsų veiklos struktūra yra gera, mūsų veiklos apimtis yra teisingai pasirinktos ir mes galime sėkmingai užbaigti e, savo planus. Aš noriu pasveikinti tai, kas yra surašyta šiame projekte, e, pasidžiaugti e, pasiūlymais, kad reikia toliau ekonomiškai integruoti Europą, nes aš matau, kad e, kitose valstybėse dar nėra nueita taip toli. Man susidaro įspūdis, kad per kitą finansų perspektyvą mes E, pamatysime, kad taryba ne visuomet yra mūsų pusėje, todėl mes turime elgtis labai atsargiai ir protingai ir e, parlamentas turi pasirinkti teisingą požiūrį. Ne mums, e, tur, aišku, mums turi rūpėti būti išmintingais ir racionaliais, bet ne mes turime rūpintis, kad taip būtų ir taryboje. Mes e, esame išsikėlę keletą aiškių tikslų ir aš e, manau, kad mes sugebėsime jų pasiekti taip, kaip e, pridera. O dabartinėme etape, ponė pirmininkė, man susidaro įspūdis ir mano frakcijoje e, vyroja nuomonė, kad iš esmės pakeitimų jokių nereikia didelių įvedinėti. Aš e, manau, kad E, pranešėja pateikė priemonės, kurios yra protingos, arsenalios ir suvaldomos, e, o iš savo pusės e, norėčiau pasakyti, kad nereikėtų stengtis nueiti per daug toli, galbūt kokį 10 ar 12 priemonių reikia, bet tai nebūtinai bus visas kontrolės paketas. Manau, kad mes turime dirbti gana atidžiai atsargiai ir balandžio 12 ar 13 dieną, e, kai vėl posėdžiausime, galėsime patobulinti savo planus. Taigi tiek aš galiu pasakyti apie šį e, daik, darbą, produktą, kurį parengė pranešėja. Aš e, žinau, kad E, jis yra patobulintas ir mano nuomonė jis jau yra pakankamai ambicingas, pakankamai gilus ir adekvatus. E, žinome, kad e, kiti parlamentų komitetai yra irgi išdėstę savo nuomonės ir pasiūlymus, nors galbūt ne visada tai ir įeina jų mandatą. Ačiū. Grazie, Presidente. Volevo in primo luogo chiedere ai colleghi presenti di giustificare. Ačiū pirmininkė visų pirma dalyvaujančių kolegų. Norėčiau atsiprašyti už tai, kad socialdemokratų nėra daug, kadangi um, še, mes šią savaitę turime ir išvažiuojami posėdį, taigi ne visi turėjo galimybę būti čia. Stengsimės prisidėti prie problemų sprendimo, nes aš manau, kad mūsų frakcija ypatingai yra svarbios pervanš pranešimo išvados. Be abejo, nors ir kai kuriem kolegom logistinės problemos sutrukdė dalyvauti čia, vis tik tai noriu pabrėžti, jog šis pranešimas mums visiems yra labai svarbus. Pervanš rekomendacijos e, dėl pakeitimo, aš manau, tikrai bus socialistų frakcijos gerbiamos, mes laikysimės tų rekomendacijų Manau, kad labai svarbu būtų ir labai e, naudinga dėl įvairių sumetimų e, pasistengti, kad pakeitimų nebūtų daug. Reikėtų apsiriboti e, tik tai pačiais svarbiausiais pakeitimais, kad tekste nebūtų pernelyg daug visko prikimšta, kad nebūtų pagrindinės mintis į dar apvilktos visokia migla. Aš manau, kad reikėtų vadovautis pranešėjos rekomendacija šio klausimu. Pervanš parengė visiškai suprantamą gerą tekstą, taigi mes pasistengsime dėl pakeitimų vadovautis jos rekomendacija. Labai svarbu yra pabrėžti metodiką, iš esmės turėjome galimybę parengti netokį išpūstą, glaustą, aišku pranešimą, kadangi buvo labiau suteltas dėmesys ne į vidutinės rūkmės laikotarpį, o į ateitį. Ir tai, kad nebegrįžinėjame prie tų e, klausimų, kurie jau buvo išanalizuoti, išspręsti ir aptarti kitose e, pranešimuose, kurie jau plenarinėje sesijoje yra patvirtinti. Manau, labai gerai buvo toks požiūris. Nes mums beliko sutelkti dėmesį tik tai tuos klausimus, dėl kurių dar reikėjo padirbėti. Be abejo, turime turėti omenyje, kad buvo ir tam tikrų objektyvių sunkumų, su kuriais mums teko susidurti. Kaip panas Engelis pasakė, krizė dar nesibaigė. Aš netgi pridurčiau, kad per artimiausias savaitės mums gali tekti susidurti su naujomis problemomis. Senosios problemos gali dabar staiga pasirodyti ir kitose valstybėse, tuose, kurios iki šiol tiek nepatyrė krizės padarinių. Pavyzdžiui, su Portugalija mes jau puikiai žinome situaciją, tačiau <clears throat> a priori mes negalime atmesti galimybės, kad panaš, panašus klausimai atsiras ir kitose valstybėse. Aišku, kad dabar valdymo metodika Portugalijoje pasirinkta kitokia, nei kad, tarkim, Graikijoje buvo imtasi kokiu priemoniu. Aš manau, kad tas požiūris į e, pro, krizės keliamų problemų sprendimą pasikeitė taip pat ir dėl mūsų darbo. Manau, kad už tai ir, ir taryboje dabar vertinama taip pat ir naujoviška metodika, kuri leis efektyviau įveikti problemas iškilusias Portugalijoje, pavyzdžiui. Aš tikrai labai sveikinu per manš pasirinktą kelią. Mūsų tikslas Pagrindinis tikslas yra išeiti iš krizės sukūrus visiškai naują socialinį Europos modelį, kuris leistų tikrai atgaivinti ES ekonomiką. Aišku, kad e, dėl e, krizės mūsų dabartiniam modeliui, e, visam veikimo mechanizmui yra iškilę rimtų sunkumų. Reikia galvoti be abejo apie prevencinį priežiūros mechanizmą, reikalinga turėti omenyje, kad stabilumo priemonės turi būti sėtininos su klėstėjimo gerovės kūrimu. Jeigu mes neturėsime adekvačių sprendimų, kurie leis išspręsti socialinės problemas, aišku, kad finansinį stabilumą bus dar sunkiau užtikrinti, o kai kuriuose situacijose galbūt net ir neįmanoma tai padaryti. Tad mūsų tikslas turi būti kurti tokį Europos socialinį modelį, kuris be abejo atspindėtų mūsų visas specifinės ypatybės, mūsų tai yra Europos ir aišku tokį modelį, kuris būtų orientuotas į ateitį. Be abejo, kad yra daug ir nežinomųjų, kai eina kalba apie ateitį. Um, yra ir tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, ką Pervenš paminėjo, tai yra energetikos e, politikos klausimai. Pavyzdžiui, dėl pastarųjų įvykių Japonijoje iškilė daug klausimų šioje srityje, dėl brandolinės energetikos. Toliau um, viduržėmio jūros regiono krizė ypač situacija Libijoje be abejo kelia mums klausimų dėl apsirūpinimo e, dujomis ir nafta. Be abejo, reikės dar žiūrėti taip pat ir įvairius, į, į, į situaciją įvairiose valstybėse, kurios e, turi šių gamtinių išteklių, e, kurios gali tiekti šios išteklius. Reikės iš naujo pažvelgti į mūsų santykius su tokiamis valstybėmis. Uh, Taigi iškils labai rimtų klausimų dėl tokių esminės svarbos gamtinių išteklių kaip dujos ar nafta. Kaip reikės tuos naujus santykius kurti, plėtoti, kokios bus tos valstybės, kokie turės būti mūsų priekybiniai santykiai su jomis. Visą tą reikės, aišku, dar ateityje apibriežti. Tad būtinai reikės atsižvelgti į tuos elementus, kurie nuolat kinta. Uh, Bet žinoma, kad tai yra dar viena priežasis, kodėl mes turime savo žvilgsnį nukreipti į ateitį. Mes turime galvoti apie visiškai naują konkurencingumą kūrentį modelį nei tas, kuris buvo, tarkim, numatytas diskusijoms taryboje. Todėl manau, kad labai svarbu būtent galvoti apie sim, taip pat ir simbolinės svarbos klausimus, kurie turi ne tik praktinės, bet ir simbolinės svarbos. Tai yra švietimas, mokymas, novatoriškumo puoselėjimas. Man atrodo, kad tai turėtų tapti konkurencingumo varikliu, kuris leis e, Europai įveikti e, iššūkius kilančius visam pasauliui. Pervanš labai teisingai pasakė, kad jeigu mes reikalaujame, kad valstybių, vyriausybių vadovai, kad valstybių vadovai skirtų daugiau pinigų švietimui, aišku, kad e, nelengva iš jų išsireikalauti tų dalykų. Aišku, kai biudžetas yra ribotas, kai mažai tų išteklių labai sunku, nes reikia kažką tai pasirinkti. Tačiau mes turime pasirūpinti, kad uh, valstybės būtinai pasirinktų tai, kas yra svarbiausia, kad nepamirštų to švietimo nes juk tai yra esmė, taip pat ir mūsų europinės kultūros tai yra esmė. Todėl šie visi elementai turi būti labai aiškiai įrašyti mūsų pranešime. Thank you, Mr. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pradėti nuo padėko žodžių pranešėjai, nepaisant to, kad mes nepriklausome tai pačiai politiniai šeimai bet jinai tikrai nuveikė labai neblogą darbą. <clears throat> Darbas nebuvo lengvas, mes e, galėjome jį netgi šiek tiek apsunkinti arba palengvinti, tačiau taip jau yra. Pradėsiu nuo Graikijos. E, kelionė Stenose buvo įdomi, tačiau šiek tiek nuvylusi mus, nes jeigu šalis piliečiai nenori pasikeisti, mes jų nepakeisime. Iš Briuselio, netgi iš Berlyno jų nepakeisime. Taigi šis aspektas buvo nuvilintas. Ir galbūt mums nereikia pamokslauti, mokyti, tačiau jeigu siekiame bendrai veikiančios Europos, tai šio parlamento nariai, kiti politikai valstybėse narėse turime elgtis labai atsakingai. Ir dabar pastebime tendencijas, kad taip nesielgima, bent jau šiuo metu man tai kelia nerima. Esu, manau, vienintelis koordinatorius, kuris priklauso ne Eurozonos valstybių, tačiau Kei Swinburne jinai e, yra antroji, tačiau ji nenori, kad jo šalis įstotų Eurozoną, aš to tarpu labai noriu. Todėl galbūt mano pastabos jums e, atrodys šiek tiek keistas, tačiau aš tikiu, kad galiausiai mes susitarsime dėl bendrų išvadų, bet kokiu atveju noriu pasakyti tai, ką pasakysiu. Visi sutarėme, kad Reikia daugiau Europos, tai yra bendras požiūris šiame parlamente. Ir šis dokumentas yra konkretus, tačiau tuo pačiu ir labai daug vizijų turintis. Žinau, kad e, kad būnant politiniu lyderiu reikia tam tikras vizijas pristatyti piliečiams, tačiau jums nereikia, jūs neprivalote taip greitai bėgti, kad paliktumėte piliečius toliau už savo nugaros. Manau, kad su šia problema mes susitarėme šiame parlamente. Praktinis pavyzdys prieš metus. Mm -hmm tvirtiname biudžetą. Visoje Europoje mes pat, valstybės narės patvirtina taupimo priemonės, bet tačiau mes išplėtėme padidinimą savo biudžetą. Gerų paskatų vedini, tačiau mano nuomonė tai tik tai užpylė vandens ar papildomai ant euroskeptikų malūno. Mes nesame taip arti piliečių kaip manome, kad esame. Ir kai kurie kolegos mūsų valstybinarių sostinėse tikrai yra arčiau savo piliečių. Todėl norėčiau pakomentuoti tą labai federalinį požiūrį. Galite teikti, kad e, kiekvienas šio dokumento paragrafas ir straipsnis e, siekia tik gero, tačiau jeigu juos visus sudėsite į vieną, tai e, kur galėtumėte išvelgti tą ribą ar skirtumą tarp dabartinės ES ir federalinės valstybės? Ar tokią žinią mes šiandien norėtume nusiųsti piliečiams? Nesu tuo tikras. Euro obligacijos dėl euroobligacijų gruodžio mėnesį esame susitarę, turėtume jo šio susitarimo laikytis, bent jau mano frakcijai dėl dabartinės teksto redakcijos kils tam tikrų keblumų. Finansų politikos suderinimas, manau, kad reiktų išsamiau paaiškinti, ką tai reiškia. CCCTB, manau, yra geras dalykas, ir e, nepaisant to, kad kai kuriams valstybėms narėms kyla dėl to bejonių, ES e, finansų ministerija, skolų agentūra, ar apie tai reikia kalbėti šiandien, nesu tikras dėl to finansų priežiūra, dėl to mums keblumų nekyla, apmokestinimas arba bendroji mokesčių sistema galbūt kelia problemų tam tikros formuluotės, tačiau pateiksime galbūt atitinkamų pasiūlymų. Strategija Europa 2020 pirmininkas daug kartų minėjo, kad mums reikia daugiau Daugiau klausyti profesoriaus Mončio mums reikia ir e, taip pat ir su šią strategiją turėtume elgtis atsakingiau. E, prieš savaitę ar prieš dvi jau aptarėme šios aspektus per mūsų posėdį ir manau, kad man reikėtų daugiau informacijos apie tai, kas konkrečiai turima omenyje teikiančios pasiūlymus, pavyzdžiui, ekonomikos saugumo taryba. Jungtinėse tautose šis terminas yra vartojamas šiaip jau. Taigi, man kyla taip pat ir dėl kitų pastraipų įvairių abejonių ir dviejonių, jų neminėsiu, nes laiko trūksta klausimą užduoti dėl švietimo, manau, kad yra 14.7 dalis arba 47 punktas tiksliau. Galbūt galėtumėte daugiau šiek tiek mm, apie tai paminėti. ES yra nemažai valstybių narių, kurios patiria rimtų su švietimu ir jo kokybė susijusių problemų, tačiau esama ir kitų valstybių, pavyzdžiui, Suomija, kuri šioje srityje e, įvairiose tarptautinėse e, vertinimuose labai gerai pasirodo, pavyzdžiui, Pizos vertinime. Taigi mes neturėtume galbūt mėginti čia sudaryti įspūdžio, kad e, prisimame atsakomybę savo ir atimame ją iš nacionalinių valstybių, nes aš manau, kad labai svarbu vietos e, regionų ir nacionalinėms valdžios institucijoms rūpintis e, Europos e, švietimo sistemos kokybė. Tai atneš, e, Europinių lygmenių galima mėginti sukurti pridėtinę vertę, taigi galbūt galėtumėte šiek tiek daugiau išsamiau paaiškinti, ką turėjote omenyje šio 40, 47 punktų. Baigsiu savo pasisakymą keletų minčių dėl to vadinamą Euro plus pakto. Manau, kad tai yra uždėlsto veikimo bomba. Man nėra taip apmaudu dėl paties pasiūlymo pateikimo būdo. Aš manau, kad pasiūlymo turinys turi būti aptariamas arba jo įgyvendinimo rezultatai piliečiams labiau rūpi turinys, o ne procedūros galiu pritarti, žinoma, bendrijos metodo taikymui, tačiau manau, kad dabar <clears throat> didžiausia problema ta, kad nedalyvauja šioje sistemoje keturios valstybės - Junktinė karalystė, kuri niekuomet neprisijungs, Vengrija, dar viena valstybė ir mano šalis taip pat. Manau, kad Europa tikrai negali taip veikti. Tai yra pirmasis žingsnis, o koks būtų antrasis, šį savaitgalį skaičiau Britų e, spaudą ir joje e, džiaugiamasi e, tais procesais. Jie laiko tai pirmą žingsnį išstojimo iš ES link. Aš manau, kad pabrėžti šį aspektą mūsų pranešime Ehm, būtų pragaištinga netgi galbūt viso Europos Sąjungai ir joje per pastarosius 30-40 metų vykusiems procesams. Ehm, aš esu iš tos valstybės, kurioje, kurios opozicija penktadienį bandė pritarti šiam Euro plus paktui. Nu, kad tai yra labai pavojinga tendencija, galite suskaldyti Europą dar labiau, nei mes šiandien esame susiskaldę ir sukelti papildomų problemų. Tačiau, ponė pranešėja, aš manau, kad diskusijų pabaigoje mes vis tiek susitarsime, tačiau vis tiek norėjau pasidalinti savo mintimis. Paskal. Ja, je me Joindrai bien évidemment aux, aux remarques. Aš norėčiau išsakyti e, pono, š, e, pritarimą ponio, pono Šmito e, padėkai skirtai poniai Pervanš. Matome, kokia vizija pristatyta šiame pranešime. Ir aš trumpai norėčiau e, išskirti nedaugiau kaip dešimt punktų, e, E, su kuriais mes sutinkame arba dėl kurių šiek tiek turime klausimų. Aš e, manau, kad mes sutinkame su bendra pristatyta koncepcija, bet aš išskirčiau keletą konkrečių e, pranešimo elementų, kuriuos, manau, verta aptarti. Prisiminkime pradinį kontekstą, visas konstatuojamasias dalis nuo A iki F. Čia, manau, mes visi pasiekėme konsensuso, pritarėme tam. Ir tai yra labai geras pamatas e, tolesniai pranešimui. E, tačiau e, čia, manau, mes nekalbame apie tai, kas vyko Japonijoje. Daugelis iš mūsų apie tai minėjome. Energetikos politikai tai turės didelės rimtos įtakos. Ir žinoma, mes turėsime atsižvelgti į makroekonominius padarinius. Manau, būtų verta apie tai paminėti įžanginėje dalyje. Antras dalykas - infliacija. Po to, kai e, buvo parengtas pirminis pranešimo variantas, e, atsirado naujų ekonomikos reiškinių, dėl kurių padidėjo infliacija ir dėl to E, Europoje, e, Junktinėse Amerikos valstijose, Junktinėje karalystėje prasidėjo labai plačios diskusijos. Tai suteikia tokios papildomos e, papildomų minčių ir apie tai reikėtų pakalbėti, apie ekonomikos politiką kalbant. Trečias elementas, kurio man trūksta, yra susijęs su Graikija. Kai kalbame apie Graikiją, manau, nepakankamai sakome, kad ekonominė, socialinė, finansinė krizė pamažu virsta 2009, 2010, 2011 metų politinė krize. Dabar matome, kad prieš akis susidarė tikrai probleminė krizė. Ta valstybė nebegali e, būti priimtina kitų ES valstybių visuomenėms ir net politikams. Todėl mes turime galvoti apie tos valstybės sugebėjimą vykdyti savo nacionalinę politiką. Taigi, kalbėdami apie kitų rūšių krizės, mes turėtume paminėti ir politinę krizę. Ketvirtas elementas, kuris mano nuomonė yra e, neįrašytas ir kurio čia trūksta. Nepaminėtos struktūrinės priežastis. Per vanšą apie tai kalbėjo ir um, džiugu, kad ji e, šitą įrašė, tačiau ne viskas yra paminėta. E, struktūrinės problemos neranda sprendimo. E, socialinės, ekonominės problemos, bankų skolos tebe egzistuoja, valstybių skolos tebe egzistuoja. Labai plačias vyksta valstybės diskusijos, visuomenės diskusijos, tačiau jokios problemos neišspręstos todėl, manau, reikėtų šiame pranešime tai aiškiai pasakyti, nes mūsų pradinėme mandate buvo sakoma, kad reikia sprendimų, bet tokių sprendimų nerasta. Ir galiausiai, kai kalbame apie populistus ar kraštutinius dešiniuosius, ypač Prancūzijoje tai akivaizdu, bet ir Suomijoje tą galima išvelgti, bet to e, žinome, kad kitose valstybėse prieš rinkimus e, apie tai yra kalbama neretai ekonominė krizė virsta politinė krize. Yra sakoma, kad ES nebesugeba suvaldyti savo ekonomikos. Dėl to e, tokie populistiniai argumentai pasitelkiami politiniai kriziai sukurti. O dabar pereinu prie kitos pranešimo dalies. Ketvirtas ir penktas paragrafai. Manau, kad čia reikėtų pabrėžti ir akcentuoti Gal per pakeitimus tą galėtume padaryti ar kokiais kitais būdais, nežinau, ar čia būtų tik tai formuluotės pakeitimas ar esmės pakeitimas, kad reikia imtis simetriškų pastangų. E, jeigu egzistuoja prekybos deficitas, atsiranda kitų sričių deficitai. Aš manau, kad apie tai turėtume e, kalbėti galvodami apie visą Europą, ne tik apie Graikiją, Portugaliją ir Airiją. Mes turėtume galvoti apie tai, kaip galėtume įtraukti tas dvi pusės. Nes čia kalbame apie to paties medalio dvi pusės. Ir mes kaip europiečiai turime galvoti apie visos Europos papildomą vertę. Turime bendrai vertinti situaciją. Dėl penktos pastraipos. Aš manau, kad ES papildoma vertė yra susijusi su jos sugebėjimu, su jos visuomenės sugebėjimu priimti tą biudžetinės drausmės politiką, kuri yra e, kuriama. Kiti kalbėtojai apie tai kalbėjo. E, tai yra labai svarbus fiskalinis vertas. E, bandydami išspręsti biudžeto deficito sunkumus, turime tokį patį politinį prioritetą skirti valstybių judėjimo laisviai surinkti, tam, kad būtų galima surinkti reikalingas įplaukas į biudžetą. E, mes žinome, kad fiskaliniai biudžetiniai klausimai reikalauja naujos ekonominės politikos. Ir kai kalbam apie biudžeto drausmės politiką, mes turime kalbėti apie visos ES pridėtinę vertę. Ir tai yra e, iš tiesų struktūrinis klausimas ir mes e, turime susitarti, ar mes čia pasieksim kompromiso ar ne. Dėl e, europinių klausimų, apie kuriuos jau Ole Schmidt kalbėjo, e, kokios Europos institucijos egzistuoja ir kurios iš jų yra veiksmingiausios, pirmiausia, aišku, minimas Centrinis bankas. Ir dabar perinu prie ketvirtos dalies iš karto kur kalbama apie konkurencingumą ir ES tvarumą. Manau, kad mes tarpusavėje jau esame susitarę dėl to, kad rydienos ekonomikoje ES konkurencingumui, konkurencingumas e, bus neatsiejamas jos ūkio sugebėjimo išlikti tvariu subalansuotų. Mes turim galvoti apie ekologišką ekonomiką, taip pat mes turim galvoti apie lyderystę pasaulyje. Mes turim labai aiškę globalę viziją ir mes visi tam pritarėme. Kad ES būtų konkurencinga, ji turi, būti, turi turėti tvarę ekonomiką. Ir atvirkščiai, tai yra mm, viena kita papildančios prielaidos. Manau, kad reikėtų aiškiau suformuluoti šį e, teiginį, kad visi suprastų, kad mes e, neturime dviejų atskirų kelių, bet turim du vienas kitą papildančius kelius. 35 pastraipa, kur yra kalbama apie energetikos politiką ir vidaus rinką. E, čia turbūt kalbame apie dvi skirtingas politikos rūšis. E, vieningos rinkos politika ir energetikos politika, manau, kad jas būtų galima sulieti ir tai reikėtų paminėti pranešime. Dabar jau beveik baigiau ir prieš baigdamas dar norėčiau paminėti 55 pastraipą, kuri Ulė irgi apie tai kalbėjo. Šiandien reikėtų priminti, prisiminti, kad Europos integracija turi būti gilesnė. Bet tai darydami mes turim pabrėžti ES demokratiškumo e, pusę. Aš e, žinau, kad šiandien tarp Europos valstybių e, nebus galima sukurti veiksmingos ekonominės ir socialinės politikos, jeigu nebus sukurta gera atskaitomybės demokratiškumo dvasia tarp ES institucijų. Tai būtų palanku e, Europos e, ir politiniai, ir ekonominiai integracijai. Tai turi būti daroma per institucijas, kurios jau dabar egzistuoja ir kurios veikia. Ačiū Paskal ir paskutinis koordinatorius bus Nikolaus. Ačiū, pirmininkė gerbiami kolegos, gerbiamas pranešiau, pusantrų metų aš dalyvauju komiteto veikloje ir turiu pasakyti, kad suprantu tos sunkumus, su kuriais susiduria pranešėja. Ir mes visi, tingi tariantis dėl galtinės teksto redakcijos, taigi kokie tai yra sunkumai, mus varžo uh, patvirtintos tarpinio prašymo nuostatos, jos jau atsakyta buvo įvairius klausimus, šiek tiek kitaip nei aš pageidavau. Taip pat mes turime vadovautis tam tikromis politinėmis klišėmis, interpretuoti tam tikrus dalykus. Taip, kad galiausiai pritartume tokią tekstą redakcijai, kuri ne visiškai atitinka tikrovę, aš manau. Dievas pirmininkai, gerbimi kolegos, noriu dabar pateikti tam tikrą simbolinį pasiūlymą, nes taip pat ir pranešėja pradėjo savo kalbą nuo uh, minties apie tai, kad krizė dar nesibaigė, kiti kolegos tą taip pat sakė, viena iš svarbiausių krizės priežasčių iki šiol nebuvo pašalinta, todėl siūlau pratesti mūsų komiteto veiklos laikotarpį vieneriems metams, aš visiškai nejokauju, kol krizė nesibaigs, o aš baiminuosi, kad ji užsitęs dar netrumpai, tol mūsų komitetas ir turėtų veikti, galbūt turėtų tapti nuolatiniu Europos parlamento komitetu, aš bent jau galėčiau taip prognozuoti, tikėdamasis kadangi viltis visuomet miršta paskutinė, kad galbūt kai kurie mūsų pasiūlymai, išsamus pasiūlymai, kuriems aš taip pat galėčiau pritarti, kada nors bus priimti e, arba netgi iš dalies būtų įgyvendinti. Tokia būtų mano pirmoji pastaba, antroji pastaba susijusi su kitu pasiūlymu. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos, kolega Šmit, kiti kolegos pirmininkas kalbėjo apie savo įspūdžius po viešnagės Graikijoje. Kolega Šmit teigia, kad nusivylė šią kelionę, nes jiems dar įspūdis, kad Graikijos žmonės nenori, žmonės nenori pasikeisti. Tačiau paimkime tokį kriterijų. kad ta šalis Ir kad, kad yra kai kurios valstybės, kurios, pavyzdžiui, nenori prisijungti prie eurozonos, tarkime Švedija, tai galime irgi daryti išvadą, kad švedai nenori nieko keisti. Pirmininkas kalbėjo, kad Graikijoje šiuo klausimu vyksta politinė diskusija, tai tiesa, tačiau e, tikrai negalime teikti, kad dabar vykdoma vyriausybės politika e, atitinka e, arba turi platų nacionalinį pritarimą Portugalijoje. Šiuo metu taip pat imamasi veiksmų, kur, kurie galbūt neturėtų būti dabar vykdomi remiantis e, politinė situacija. Taigi e, <clears throat> mes savo dokumentą galėtume įtraukti ir e, tam tikrų veiksmų, politinį vertinimą veiksmų, e, kurių įmamas atskirose valstybėse narėse arba visoje Europos Sąjungoje. Turėtume pamėginti nustatyti, ar e, graikai nori pasikeisti ir ar, pavyzdžiui, švedai yra teisūs ar neteisūs, norėdami ir nenorėdami įstoti į eurozoną. Teisingai yra teigiama pagristai kad ES reikėtų surenkti referendumus dėl pritarimo ar nepritarimo Europaktui, nes mes nežinome, ar piliečiai to nori ar nenori. Jeigu mes manome, kaip parašyta tekste, kad e, Europaktas apima taip pat ir parlamente svarstytas ekonomikos valdysenos nuostatas ir siekia sustiprinti europinį lygmenį, tai Europa e, dėl šių pasiūlymų taps konservatyvesnė, antidemokratinė ir e, antisocialinė. Šiai vizijai, šiai Europos vizijai aš tikrai negaliu pritarti, nes mano vizija kitokia. Taigi aš siūlau <clears throat> kaip antrą savo pasiūlymą surenkti referendumus, siekiant išsiaiškinti, ar valstybių narių piliečiai pritarė Europaktui. Aš manau, kad e, jo reikšmė yra didžiulė. Aš kadangi išsamei susipažinau su tekstu, tai manau, kad reikėtų aptarti jos smulkiausias detalės. E, pavyzdžiui, B konstatuojamoje dalyje parašyta, E, yra tam, tam turbūt atspindimi įvykiai arabų šalis. Aš nemanau, kad visiškai teisingai jie atspindimi. E, būt bandoma čia ieškoti tam tikrų sąsajų su Europa, ekonominių sąsajų. Aš manau, kad sukilimai arabų pasaulyje buvo sąlygoti socialinių problemų. Ir aš nemanau, kad e, jie kyla dėl ekonominių priežasčių. Dėl skolų jau minėjau. Šiuo metu mes e, pasiekėme tokį etapą, kai galbūt vertėtų pratesti mūsų komiteto veiklą ir išnagrinėti skolų valstybių narių įsiskolinimo kokybinius aspektus, nes esama didžiulių skirtumų. Vienose e, šalise yra labai prasiskolinęs valstybinis sektorius, kitose privatusis sektorius, taigi vertėtų išnagrinėti šios aspektus ir palyginti tarpusavyje valstybių narių situaciją, palyginti privataus ir valstybinio sektoriaus įsiskolinimus, remiantis tam tikrais rodikliais ir kriterijais ir tuomet galėtume į kitus dalykus šiek tiek konkrečiau pažvelgti. Mano frakcija nepritarė stabilumo mechanizmui ir sutarties keitimui. Mes taip pat nepritarėme procedūrai, kuri pagal kurią turėtų būti viskas daroma, tai yra supaprastinti procedūrai, nes sutarties peržiūrai suteikia tinkamas įgaliojimus. Peržiūr, peržiūrint sutartis suteikiami tinkami įgaliojimai komisijai ir sutartis pakeičiama supaprastinta tvarka. Manau, kad čia remiamasi 48 straipsnio antrąją dalimi. Tačiau dabar procedūra yra pažeidžiama, mano nuomonė, ir komisijai suteikiami įgaliojimai, kuriai neturėtų būti suteikti. Skirtumas tarp supaprastintos ir įprastos procedūros yra tas, kad e, vienu atveju yra suteikiami papildomi įgaliojimai, kiti ne, kalbant apie <clears throat> pasaulinės pusiausvyros išsiderinimą, taip pat apsirūpinimą maisto produktais, saugumą tai per antrąją komisijos kadenciją buvo uždegta žalia šviesa Europoje naudoti genetiškai modifikuotiems maisto produktams, taigi manau labai svarbu būtų apsvarstyti maisto saugumo klausimus e, kartu svarstant ir įsigilinant į bendrąją žemės ūkio politiką. Dar norėčiau šiek tiek žodžių tarti apie garsųjį tarptautinį valiutos fondą, tai ką jis daro yra pragaištinga. Mano šalyje sakoma, kad e, TVF e, <clears throat> vadovas praktiškai dalyvauja priimant politinius sprendimus. Na gerai, daugiau jūs nekankinsiu ir nebepasakosiu visų kitų savo pastebėjimų dėl konkurencingumo strategijos Europa 2020, kuri minima keliose punktuose. Manau, kad tai yra Sizifo darbas. Jūs turbūt esate susipažinę su Sizifo istorija, kuomet jis rideno akmenį į aukštą kalną, tas akmuo visą laiką surizdavo atgal nuo viršūnės. Aš manau, kad tie pasiūlymai mūsų toliau nenuveda. Dėl švietimo jau išsakiau kai kurias savo pastabas. Švietimas ir tam tikras rinkos dėsnių pritaikymas švietimo sistemo nebūtinai užtikrins e, aukštesnę švietimo kokybę, tačiau bandoma čia vadovautis rinkos logika, nepaisant to, pateikiami atitinkami pasiūlymai. Taigi aš nemanau, kad galime pritarti šiam dokumento tekstui, tačiau teiksime savo pakeitimus nedaug tam, kad nekankintume pranešėjus e, dėl svarbiausių klausimų. Juos pateiksime, dalyvausime visose diskusijose ir tikimės kad e, tai, ką mes siūlome, galiausiai bus palaikoma ir kitų frakcijų, kada nors ponės Sirpa dabar. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už gerą kruopštų jos atliktą darbą, rengiant šį dokumentą. Uh, Manau, kad laikomasi subalansuoto požiūrė, aptariant visus tos elementus, ko mums reikia Europoje ir globaliai, ir atsižvelgiant į frakcijų pozicijas. Tai nereiškia, kad pakeitimų visiškai nebus, bet aš tikrai esu tikra, jog. Um, pavyks mums suvaldyti pakeitimų ir kiekį, ir kokybę. Um, ir manau, kad tikrai bus lengva patvirtinti šį pranešimą ir, ir prie jo priderinti tuos pakeitimus laikantis pranešimo struktūros. Dabar perėdant prie detalių, aš norėčiau išsakyti keletą dalykų, kuriuos labai palaikau ir taip pat pakomentuoti kai kuriuos dalykus, kuriuos gal pagėdautumėm pakoreguoti. Visų pirma, dėl to, ką mes jau per pirmąjį raundą kalbėjome apie skolos valdymą, socialinę atsakomybę ir augimo poreikį, Manau, kad čia, bent jau vertinant dabartinės formuluotės, mes artėjame prie labai gero subalansuoto požiūrio klausimų. Nežinau, ar reikėtų kiek labiau praplėsti e, tas nuostas, nes, aišku, tai politiškai jautrus klausimas frakcijoms, bet e, kita vertus reikėtų galvoti ir apie tai, kas irgi yra paminėta, tai yra suderinamumas tarp ES biudžeto ir nacionalinių biudžetų. Ir čia tas atvėrimas, ką aš turėčiau omenyje, kad taip mums reikalinga socialinė atsakomybė ir socialinė trauktis. Mums taip pat reikia ir augimo elementų. Ir mes negalime išauginti savo biudžetų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kažkur reikės kažką apkarbi, apkarpyti, kažkokias tai subsidijas, kažkokias tai akcijas ir panašiai. Ar mums reikės žiūrėti sektorinės politikas, žūp reformą, sanglaudos galbūt politiką ar panašiai. Čia irgi klausimas, ar reikėtų atverti dabar tuos lausimus ar ne. Na, jūs galėtumėt sakyti, kad reikėtų tos tris dalykus kartu aptarti. Socialinė atsakomybė žvilgsint į um, priekį ir investuotojų um, vaidmuo, tačiau, aišku, negali per nereikia išpūsti tų skolų, reikia, kažkur reikia paimti tuos pinigus, negali to biudžeto išpūsti, taigi iš kažkur reikės paimti. Taip pat džiaugiuosi, kad žinių ekonomika ir švietimas šitie elementai yra, nes tai yra labai svarbu, tai yra kertiniai akmenys žengiant į ateitį. Mm, matau, kad yra diferencijuotas požiūris, kai eina kalba apie bendrijos lygmenį ir nacionalinį regioninį lygmenius. Taigi, kad tos konkurencijos šiandien būtų, reikėtų būtent diferencijuoti tą atsakomybę. Aš, aš pasisakyčiau bent jau asmeniškai labai už tuos dalykus. Toliau, kalbant apie augimą, reikia pasakyti, kad viskas čia yra labai gerai. Uh, Čia tas mm, suderinamumas tarp nacionalinių biudžetų ir es biudžeto, smulkus vidutinis verslas, mokslo tyrimai, e, technologijos. Aš labiau dėl e, rizikos kapitalo kalbėčiau ir trūksančių dar tų priemonių es lygmenių, kad būtų galima privatų kapitalą pritraukti į inovacijas Europos Sąjungoje. Toliau 36 punktas. Aš labai tikėčiaus daugiau formuluočių dėl e, išteklių efektyvos panaudojimo, nes tikrai tai yra labai svarbu. Negali spręsti vieną vertus finansinio ir augimo poreikio, jeigu to nesieji su išteklių e, klausimu, su tuo, kad išteklių nėra daug, yra riboti, turint omenyje, pavyzdžiui, maisto kainų pasikeitimus. Uh, arba tie, tos pirmos pastabos dėl globalios ekonomikos ir augimo. Aš manau, kad išteklių panaudojimo efektyvumas, čia kalbėtume apie maistą, energetiką, žaliavinės prekes, žemę, biologinę įvairovę, švarų orą ir vandenį. Manau, kad čia tos pavyzdinės iniciatyvos turėtų kažkur tai atsirasti. Toliau džiaugiuosi, kad tekste kalbama netiek daug ir, ir nereikėtų iš tikrųjų daug kalbėti apie tai, bet vis tik tai, kai yra paminėta finansinis reguliavimas ir finansinė priežiūra ES, kad čia yra pasakyta, kad tai yra tik tai pirmieji žingsniai kurių imtasi ir kad mums reikės tolesnių žingsnių, kurie turės būti paruošti ir žengti. Toliau e, kelios pastabos dėl globalaus požiūrio. Manau, kad tvirtas globalus požiūris, e, kaip čia viskas pristatyta, yra viskas labai gerai norėčiau būtent, kad būtų didesni užmojai, kad ES būtų pagrindinė jėga, kad tie pokyčiai įvyktų. Ir čia aš anksčiau šiek tiek kalbėjau apie didžiulį dvidešimtuko vaidmenį ir ekonomikos tarybos vaidmenį. Dar du dalykai. Politiniai, to, politinė žinia, ką aš norėčiau labiau pabrėžti, yra vienur kitur šiek tiek paminėta, bet tai yra bendrijos metodas. Yra pasakyta keliose vietose tvirtai, kad norime daugiau Europos, norime daugiau pusiausvėros tarp valstybių narių ir bendrijos. Bet gal reikėtų žengti dar žingsnį toliau ir aiškiai pa, pasakyti, ką tai reiškia, jei ekonomikos politika būtų derinama, koordinuojama valstybių narių, ką mes žinome, kaip atrodytų ir jeigu tai būtų daroma ES, ką tai reikštų demokratijai, visai bendryje ir taip toliau. Čia būtų galima gal praplėsti tuos pamastymus. Toliau sugrįžčiau prie Olės komentarų, kitų kolegų komentarų, ar jau turime politinę krizę ar dar ne. Tai yra labai aštrus klausimas ir aišku, aš neturiu atsakymą, bet man atrodo, kad tai yra tarsi siamo dviniai, netgi triniai - demokratija, švietimas ir gerovė Tie visi elementai turi būti kartu, nes jeigu tik tai vieną turi, rezultatas bus katastrofiškas. Negali diktuoti žmonėms pokyčių, jeigu jie nepalaiko tų minčių, jeigu jie nepriturė tiem pokyčiam. Tačiau jeigu žmonės pritarė ir man atrodo, čia dėl ko auga tas populizmas yra tai, kad, jie, kad žmonės galvoja, kad ta, ta, tas ekonominis disbalansas, visas tie visi netoligumai, visas tas ekonomikos žlugimas žmonių akimis yra e, nulemta todėl, kad politikai nedavė tų rezultatų, kuriuos turėjo duoti, ne, neįvykdė įsipareigojimų žmonėms ir neužtikrino būtent tos globalios ekonomikos viso veikimo, tinkamo veikimo. Galbūt čia e, ne visa ta tiesa yra tokia, tačiau švietimas toliau, konkurencingumas irgi yra dalis to. Visi išmintingi sprendimai, kai yra priimami, kad jie būtų išmintingi, turi dalyvauti procese. Olė pasakė, kad kad politikai, politikos lyderiai neturėtų taip greitai bėgti, kad žmonės jau net nesugeba paskui juos, nebe, jau net pameta jos iš akių. Man atrodo, taip iš tikrųjų nėra. Gal didesnė problema, galbūt dėl to, kad aš iš Suomijos, aišku, gal dėl to, kad pas mus rinkimai, gal ir Švedijoje panašiai neseniai tai buvo, bet man atrodo, kad uh, panašu, kad politikai žiūri, kur žmonės bėga ir bando juos pasivyti ir paskui garsiai rėkti, kad aš jūsų lyderis. Čia yra tarsi išsipūtęs apendicitas ir, ir daktaras žiūri, kokia situacija. Ir jeigu tik tai pacientui sakoma, kad gal išgerkit čia kokių e, vaistų ir nes operacija, nieks nenori tos operacijos, Tai ar kaip dabar, ar, ar daktaras turi sutikti su tuo, kad pacientas, na gal nenorėtų tos operacijos, juk jis supranta, kad tai bus blogiau, tik tai jeigu operacijos nebus, tai bus geriami vaistai. Gal m, daktaras turi paaiškinti, kodėl ta operacija yra reikalinga. Man atrodo, čia mes susidurėm su tokia dilema. Kaip paaiškinti žmonėms, ką reiškia bendrijos metodas, ką reiškia daugiau bendrijos. Tai, man atrodo, svarbu čia būtent ne e, nusisukti, ne išsigasti, paaiškinti viską taip, kaip yra. Aš sakyčiau, kad visą tai, ką mes matome de facto, yra iššūkis politikai. Ir kaip dabar tai spręsti? Juk galų gale žmonės nekvaili. Uh,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 gerai, kad mes dar turime galimybę taip detaliai ir išsamei aptarti šį projektą. Taip mes galėsime aiškiau suformuluoti mintis, kurias norime išreikšti savo rinkėjams, e, rengdami šį pranešimą ir galime taip pat kalbėti lakoniškai ir aiškiai. Vyksta labai daug krizių dabar. Viena jų yra konkurencijos krizė. Tas krizės net bandome suskirstyti į grupės, bet aš manau, kad vienai par kitaip iš jų galima išeiti. Mano kolegė jau sakė, kad baisiausia krizė yra demokratijos krizė. Ir aš pati dabar pagaliau susivokiau, kad taip yra, ypač kai pamačiau, kas darosi Portugalijoje. Barosas pats yra Portugalas ir jeigu jis nesugebėjo savo valstybės ir savo partijos įtikinti, kad e, vykdyti išmintingą ekonomikos politiką yra verta, tai kas kitas gali tą padaryti? Aš žinau, kad jis nėra nacionalinės valstybės pareigūnas, tačiau aš būčiau įsivaizdavusi, kad Portugalijos krizę buvo galima pažaboti geriau ir anksčiau. Ir jeigu pagalvotumėm apie tai, kas jau padaryta, kai pagalvom apie Europlius pasiūlymą ir panašiai, tai reikėtų pagalvoti, kiek nacionalinių parlamentų yra aptarę tą Europlius idėją. Gal vienas, gal du. Galėčiau aš įvardinti juos, bet dabar to nedarysiu. Dabar mes bandome skubėdami rasti sprendimą, bet nereikėtų skubėti. Ši problema nėra tokia sudėtinga, kaip kartais atrodo. Tai yra gana paprasta problema. Yra tik bandoma sukurti tokį sudėtingumo burbulą. Skolos krizė yra perkeliama į politinės sistemos krizę ir dėl to man labiausiai skauda galva. Tiesą sakant, politinė krizė sureguliuoti bus labai sunku. Ulė Smith klausimas. E, kokią žinę mes norime duoti visuomeniai. Ar mes elgsimės kaip federalistai, ar kaip kitaip. Manau, kad mes turėtume elgtis praktiškai ir pragmatiškai, formuodami savo mintis. Dabar ES viskas jau yra koordinuojama, tačiau e, rezultatai nėra vien tik sėkmingi ir dabar mes pereiname nuo koordinavimo prie valdymo. Ir e, Pagalvokime, kad bankininkystės priežiūra iki šiol būdavo neįmanoma. Bankai tapo tarptautiniais globaliais. Nebėra tokio dalyko kaip suomiški ar švediški bankai. Nordėja, pavyzdžiui, yra visos Europos e, bankų grupuotė. Yra ir bankų, kurie neapsiribuoja tik Europą, jie yra tarptautiniai. Dėl to turime galvoti apie Europos lygio bankų priežiūrą ir turime labai praktiškai ir aiškiai žmonėms tai pasakyti. Aš manau, kad net ir mūsų e, draugas iš Graikijos galėtų sutikti su mano mintimi, kad priešingai negu populistai mes e, galvojame, kad sprendimą suteiks Europos Sąjunga. Ir e, ši problema yra tokia, kurios ne Europos lygių negalėsime išspręsti. Aš manau, kad šis pranešimas labai puikiai apibendrina daugelį vyriausių klausimų, bet galbūt reikėtų jam suteikti daugiau charizmos, nes tai yra reikalinga. Ir aš dabar pereinu prie tos dalies, kurioje kalbama apie švietimą. Švietimas kaip e, savoka, kas tai yra? Šiame pranešime e, švietimas e, aptariamas labai siaurai. Yra sakoma, kad švietimas yra reikalingas konkurencingumui, ekonomikos augimui, e, įgūdžių gerinimui. Tačiau kogi iš tiesų trūksta? Trūksta vertybių, trūksta e, moralinių vertybių. Mes jau šiandien žinome, kad iš tiesų iš krizės nesugebėjome pasimokyti. Mes visi skaitome spaudos straipsnius ir matome, kad bankininkai ir toliau ima didžiulės premijas, kurios tik tai auga. Tas pats bus e, ir ateityje, kai galbūt ir pakeisime investavimo sistemą. Todėl mes turime kurti um, per švietimą civilizuotą požiūrį į ekonomikos valdymą. Nereikia kalbėti tik apie produkcijos augimą, ekonomikos augimą. Mes turim kalbėti apie moralinių vertybių stiprinimą. Šiame tekste turėtume apie tai kalbėti. E, turėtume kurti kitokį mentalitetą, kuris e, priverstų žmonės e, europietiškai įsitraukti į šią ekonomikos diskusiją. Būtent to dabar mums trūksta. Tiek aš norėjau pasakyti. Ačiū. Äh, Ačiū. Dabar suteiksiu žodį per vanš tam, kad galėtų suraguoti, apibendrinti visus komentarus ir pasiūlymus. Dar pabaigai šiek keli pastebėjimai iš mano lūpų. Pritariu tiems, kurie minėjo, kad krizė dar nepasibaigė, ji tik pakeičia savo pobūdį. Iš ekonominės tampa politinė krizė, sisteminė krizė, piliečiai vis labiau ima kritikuoti mūsų politinės esą bandėme įdėkti nemažai prasmingai atrodančių priemonių, tačiau jų nepakaks, todėl kad nepasikeitė mūsų mąstysena, mūsų elgesys, net ir tų subjektų, kurie iš dalies patys sukėlė krizę, bent jau iš esmės jų mąstysena ir ilgesys nepakito, todėl turime kaip ir anksčiau pakankamai skeptiškai vertinti mūsų pateiktus pasiūlymus, kurių dalis jau yra įgyvendinama, reglamentų pasiūlymai, <clears throat> nes jeigu nepasikeis e, dalyvaujančių subjektų mąstysena ir elgesys, tai mūsų reglamentai nieko gero neduos. Kitas dalykas, vis didėja euroskeptikų gretos. Turime pamėginti, jeigu siekiame, kad Europa sėkmingai gyvuotų ilgą laiką, mažinti euroskeptikų gretas, nes mums reikia kurti piliečių Europą. Visi čia sutarė, kad mums reikia daugiau Europos, tačiau e, už tai turime piliečiams kažką pasiūlyti, jeigu norime e, į Europos lygmenį perkelti tam tikras e, dabar nacionalinių valstybių kūruojamas rytis turime e, nacionalinėms valstybėms arba regioniam lygmeniui mainais gražinti kažką, kas šiuo metu yra sprendžiama europinių lygmenių. Reiškia konfliktas tarp tų, kurie nori gilinti Europos integraciją ir tų, kurie nori priimti demokratinius sprendimus e, vietoje vadovaudimuose atitinkamais demokratiniais principais. E, reikia kažkaip išspręsti šį konfliktą. Paskutinis pastebėjimas turėtume aiškiai pasakyti, kad euras nėra vien finansinis valiutos projektas ir politinis projektas. Jeigu iš pradžių toks nebuvo, tai dabar tikrai tapo. Jeigu kalbame apie politinį projektą, turime aiškiai pasakyti, kad e, tie, kurie nenori jame dalyvauti, e, ilgainiui patalpins save už Europos ribų. Noriu pasakyti, kad valstybė ES narė, kuri ilgainiui nėra prisijungusi, pasirengusi prisijungti prie šio politinio euro projekto, patalpina save į Europos nuošalę ir gali e, tapti asocijuota, asocijuota nare arba e, Europos ekonominės bendrijos nare, pavyzdžiui, kaip Liechtensteinas arba Norvegija, tačiau nepilna teisė Europos Sąjungos nare, turime tą drąsiai pasakyti. Aš nekalbu apie Švediją, nes žinau, kad Švedija ketina prisijungti prie eurozonos, iš esmės visi to nori, išskyrus Junktinę karalystę, Danijos atveju turbūt viskas priklausys nuo to, ar prisijungs e, Švedija ir kitos rytų Europos valstybės, taigi šiuo metu esame tokioje padėtyje, kad Europos lygmenių taip pat turime priimti sprendimus, kuriems pritarė tos valstybės narės, kurios priešinasi euro projektui. Ir manau, kad e, tokia padėtis negali būti priimtina, nes e, tos valstybės savo rankose laiko svertus, e, kuris naudodamosis gali turėti didžiulės, didžiulio masto įtaką, tiek būtų mano pastebėjimų, tau per vanš dabar kaip visuomet galutinis žodis. Prašau. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais euh, répondre aux uns aux autres. Ačiū, pirmininkė, aš norėčiau sureaguoti kolegoms detaliau um, po minutėlės, bet visų pirma, išsakysiu bendro pobūdžio tris pastabas. Uh, visų pirma, dėl to, ką daug kolegų pasakė ir aš norėčiau sugrįžti prie tos minties kas abejoja dėl krizės masto ir kas abejoja dėl mm, priemonių, kurios reikalingos, kad įveiktumėm tą krizę masto. Be abejo, kasdien mato, jog uh, tikrųjų tos abejonės sklaidosi ir, ir aišku, kokio masto yra ta krizė ir tos priemonės ir ką reikia padaryti. Dabar vėlgi galvojant apie krizės komiteto mandatą, manau, būtent kas diskusijose aptariama turint omenyje, kad mūsų komitetas yra ypatingo pobūdžio ir, ir mūsų kadencijos jau yra antra, antra dalis. Taigi, mm, galvojant apie pirmame sprendime pasiūlytus variantus, tuos sprendimus, mes aišku galime pasakyti, kad įvertinant, kaip krizė evoliucionavo, galime dabar jau pamatuoti, jog, jog tos priemonės nebus tokios, kurias įgyvensi per naktį. Taigi reikia galvoti apie ilgalaikio laikotarpio perspektyvą. Tad ir šiame pranešime reikia būtent galvoti apie mūsų perteikiamos žinios efektyvumą tokiam laikotarpiu kodėl svarbus tokio komiteto kaip mūsų krizės komiteto mandato pratesimas. Labai svarbu, kad tokiame procese dalyvautų visas parlamentas, kad visas parlamentas būtų mobilizuotas, motivuotas imtis šių klausimų. Manau, kad labai svarbu, kad kai galvojame apie šio komiteto mandato pratesimą, reikia būti atsargiems, nes reik, negalima mandato pratesti, jeigu tik tai kartuosime tai, kas yra pasakyta. Ar kas ar jeigu bus daroma kažkas, kas realiai neatspindės mūsų visos institucijos bendrosios darbo krypties. Uh, Tikrai negalime kalbėti apie mandato pratesimą, jeigu nieko naujo negalėsime pasiūlyti. Kalbant apie krizės realijas, kolegos jau kalbėjo apie tai. Tikrai lauksiu pakeitimų, kurie galės praturtinti tekstą. Labai tikėsiuos, kad jų nebus daug, bet tačiau yra ypač svarbu galvoti apie du naujausius pasikeitimus kurie galbūt nėra tiesiogiai susijęs su krize, bet vis tik tai jūs pateikėt visus argumentus. Uh, Ir iš tikrųjų tai, kas vyksta Japonijai ir kas vyksta arabų pasaulyje, galbūt iš tikrųjų yra susijęs su krize, nes iš tikrųjų tai, kas vyksta arabų pasaulyje, tai yra tikra revoliucija. Tai vyksta vietoje be kažkokio išorinės įsikišimo, nors aišku, Libijoje yra tam tikras mm, išorės įsikišimas, tačiau Tunise ar Egipte, ne, tu, tu negali pasakyti, kad e, kažkas atėjo iš, iš išorės ir, ir padarė tą revoliuciją. Ne, tai yra vidiniai pasikeitimai. Taigi reikia galvoti apie švietimo situaciją tose šalise ir apie tą bendrą mm, neviltį, bendrus, bendrą visuomenės požiūrį į ateitį ir nu, nusivylimą galimybės integruotis tinkamai į pasaulinę uh, E, bendruomenę, kad e, realiai e, įvairios pagalbos priemonės, vystimosi priemonės nepakankamai padėjo toms valstybėms vystytis, nebuvo sukurta pakankamai darbo galimybių ir taip toliau. Tik tai tų šalių elitas sukrovėsi savo pinigus į savo kišenės ar kažkokius tai mokesinius rojus ten dėjosi savo turtus, o realiai nebuvo galvota apie socialinę ekonominę perspektyvą. Japonijoje vėlgi atitinkamai buvo padaryta rimtų klaidų ir buvo suteiktas leidimas statyti brandolinį elektrinę seismiškai jautrėje zonoje. um, atrodo, čia tiesiog kartuojami ir kartuojami tie patys dalykai, ką pirmame savo pranešime aš pasakiau. Gal 30 metų yra kartuojama, kad buvo leidžiama kapitalistiniai sistemai uh, vystis be, jokių, be, jokių priež, be, be jokios priežiūros, visiškai nepaisant jokios moralės, jokios etikos, nieko. Ir štai turime krizę. Uh, jūs aišku supratote, aš nenoriu tame mūšyje kovoti viena ir tikrai nenoriu vėl kelti tų klausimų, kurie pirmame pranešime iš, išsakyti. Aišku, tai nereiškia, kad, e, nepasikė, kad, kad ta situacija kitokia, turime tą krizę, aišku, yra labai svarbus pasikeitimai įvykę nuo pirmo mūsų pranešimo. Pa, visa Tačiau mes neturėjome galimybės geriau pažvelgti tai, iš kur mes atėjome kad geriau galėtumėm pažvelgti į ateitį, kur mes eisime toliau. Dėl krizės, kaip ištakų, mes kaip ir susitarėme, išsiaiškinome viską. Stock options, akcijų opcionai, mokesčių rojai išvesnės priemonės. Man atrodo, mes susitarsime, net jei ir kolegos pateiks pakeitimų, manau, kad galbūt tie pakeitimai papildys mūsų pranešimą. Galėtumėm, aišku, gal, plačiau kalbėti ir apie um, arabų pasaulio re, revoliuciją. Uh, Tačiau mm, ir Japonijos įvykiai, manau, kad mes dėl tos situacijos galime suderinti pozicijas. Bet dabar toliau kalbant apie taupimo politiką ir visus moralės klausimus. Jeigu pažiūrėtumėm dabar, kas vyksta Portugalijoje, Graikijoje, iš darbuotojų yra reikalaujama sumokėti už krizės padarinius, sumokėti tą krizės kainą, nors jie nėra finansinės rinkos dalyviai kad kas ir bebūtų sakoma apie Graikiją ar Portugaliją, tai negali sakyti, kad Graikai ar Portugalai buvo tinginiai ar nenorėjo mokėti mokesčių. Tai tikrai tai nėra krizės priežastis. Krizės, kur yra tokia gili. Pirmininkė, aš žinau, kad jūs nesu viskuo sutinkate, ir, bet tai Aš tikrai, aš noriu, kad tarp mūsų viskas būtų aišku. Todėl aš tą klausimą aptariu. Nuspręskime, kad mes sutinkam, kad mes nesutinkam ir paskui nuspręsime, dėl ko mes sutinkam. Aš tai sakau, nes nenoriu, kad to pro, pranešimo projekto e, pagrindų, kurį mes turime šiandien e, ant stalo, kad būtų pateikta krūva pakeitimų, e, kurio, kurių esmė būtų tokia, kad graikai ir portugalai nesupranta, kas vyksta, nes tikrai tai netiesa. Bankininkai pasikeitė. Kuom bankininkai pasikeitė? Kai tik tai uh, iškyla klausimas apie atlygį investuotojams, kas moka visą kainą. Auka, nukentėjusysis. Manau, kas svarbu, kad mes dirbtum kartu ir galvotume apie efektyviausią būdą Europai išbristi iš krizės. Tačiau jeigu mes sugrįšime vėl prie tos logikos, kad reikia galvoti, kas čia už ką kaltas, uh, Ir kad, kad žmonės nesupranta, ką reikia pakeisti. Aišku, kad žmonės supranta, kad reikia daug ką pakeisti. Aišku, kad negali, žmonės supranta, kad negali uh, gyventi su tokiu uh, vartojimo modeliu kaip dabar, su tokiu skolinimosi modeliu kaip dabar, kad uh, ištekliai uh, nėra beribė ir taip toliau. Žmonės supranta. Pervanš. Aš kalbėjau tik tai apie bankininkų elgesį, ne apie visų žmonių. Volfai, kai kalbėjai apie uh, elgesio pasikeitimą, aš supratau, kad kalbėjai apie visų elgesį. Toliau kalbėjai, kad žmonės neprisitaiko, kalbant apie ilgalaikį taupimą, pavyzdžiui, Aš kalbėjau apie Švediją. Pavyzdžiui, kai Švedija buvo atsidūrusi panašaus masto krizėje, Švedijos ir Suomijos politikai pasakė, kad dabar reikia uh, laikinai atsisakyti visų ideologinių ir politinių skirtumų ir visiems kartu kovoti su iškilusią bendrą krizę. Tačiau to mes nematome nei Portugalijoje, nei Graikijoje. Tai neegzistuoja, nei, to nėra nei Portugalijoje, nei Graikijoje. Aš manau, kad Tai nėra mūsų pranešimo tikslas ir tikrai mes neišspręsime tų klausimų manau, kad reikia galvoti apie ekonominį valdymą, ką mes turėjome Suomijoje išvedi ir ką mes dabar turime čia Graikijoje ir Portugalijoje. E, Pirmąjį antradienį aš jums sakiau, buvau UIT konferencijoje ir du dalykai ypatingai patraukė mano dėmesį. UIT vadovas mums pasakė, kalbant apie darbo kainą ir konkurencingumo e, įvertinimą. Žak Delor, kai e, vakarieniavo su parlamentarais, ką pasakė, kad kai komisija pamini atlyginimų indeksavimą, iš karto Kodėl buvo tas atlyginimų indeksavimas pasiūlytas? Todėl, kad kai, kai per nelik didelį yra infliacija, tos mechanizmas leidžia kažkaip tai suderinti e, situaciją ka, ir, ir tuomet indeksuojami atlyginimai tam tikrą dalimi. Tas, tačiau Kai mes žiūrime į konkurencingumo klausimą, na, galbūt nebūtinai čia mūsų komitete reikėtų, bet galbūt kitą progą į parlamentą būtų galima pasikviesti OIT ir indeksavimo klausimas kaip ir prieš prastatomas konkurencingumo klausimui. Uh, Tačiau, kai žiūrime, pavyzdžiui, į kainų sandarą, e, kitimą Graikijoje, Portugalijoje, kiek tai įtakojo atlyginimų kitimą, turime žiūrėti į gamybos visą grandinę. O ir tuome darbo kaina yra tarsi pirmas argumentas, kai analizuojamas konkurencingumas. Tačiau jeigu taip yra daroma, tai iš tikrųjų žiūrima ne iš to požio taško. Man šiandien yra sakoma, kad uh, TFM įplaukos, kurios buvo panaudotos Latino Amerikoje ir Azijoje, yra būtent tie pinigai, kurie da, iš, iš Europos ir dabar yra organizuojamas Briuselio, New Yorko kitos konferencijos, tačiau OIT galvoja, kad reikia trišalių dėrybų, kur va, e, valstybė valstybinis sektorius dėrėtųsi su darbuotojais ir darbdaviais. Ir kai eina kalba apie taupimo politiką, aš e, sakyčiau, reikia būti atsargiems, nes tikrai niekas nenori vėl pergyventi to paties, ką pergyvenome su pirmuoju pranešimu. Dabar dėl federalizmo. Aš suprantu, kad kaip europiečiai mes turime didžiulę atsakomybę ir mes pasisakome už bendrijos metodą, už e, socialinį dialogą, už e, dialogą tarp socialinių partnerių, taip pat manau, kad ir e, prisimena tas valstybės, kuriuom sekasi geriausia Europos Sąjungoje, reikia sekti jų pavyzdžių ir reikia, turėti, reikia galvoti apie demokratinę šio proceso pusę. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Kai žiūriu, kas vyksta mano šalyje taip pat, kas buvo štai pavyzdžiui sekmadienį, dabar mūsų šalyse labai sunku kalbėti apie Europą. Nes žmonės štai ką mato, krizė jau treji metai tęsiasi, tačiau ką davė Europa, tik tai atnešė taupimo politiką. Tačiau tai beprotybė yra taip sakyti. Ir dabar iš karto mm, pabandysiu atsakyti kolegai Huntis. Aš siūlau tai, kas yra priešinga su paprastiniai procedūrai. Aš norėčiau mm, konvento, kad būtų galima pakalbėti apie daug dalykų, ir visą tai padaryti europinių lygmenį, nes man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Manau, kad mes turime šiek tiek laiko, tai dabar pabandysiu tiksliau atsakyti į konkrečius kolegų klausimus. Pas Engelis išėjo, tai gal nebereikia atsakyti jo klausimą, bet jis vieną dalyką paminėjo, kas man atrodo labai svarbu. Tai komisijos darbas dėl finansinės perspektyvos. Man atrodo, kad mūsų pranešimas išlaiko tą spaudimą komisijai, kad ji siektų plačių užmojų. Parlamentas be abejo akcentuoja tai, kas yra labai svarbu ir tai yra mūsų mandatas. Čia Koferatė taip pat išsakė nemažai pastabų. Tai, kad mums tenka atsakomybė padaryti tą pasirinkimą, tai yra labai svarbu. Būtent kaip mes atkursime tą judėjimo laisvę tai padarysime tik tai reikalaudami taupimo politikos ar galvodami ir apie kažkokią tai politiką, kuri leistų mums finansuoti mm, ateity reikiamas priemonės. Ir aišku, kad ne vien tik tai su kinų kapitalu mes galėsime finansuoti tvarų augimą, kuris yra reikalingas europiečiams rytoj. Kolegai Ole Šmit pasakyčiau, na, nežinau, kai jis pasakė, kad žmonės nenori Graikijoje nieko keisti, apie ką jis čia kalbėjo. Svarbu, kad visi sutiktų keistis, kad visi priimtų pokyčius. Žmonės turi pripažinti, kad nebegali gyventi su tokiu um, energijos vartojimo lygiu kaip vakar, bet taip pat reikia sutikti ir su tuo, kad ne vien tik tai e, tie, kas gyvena kukliausiai, turi susiveršti diržus. Toliau. Man atrodo, bendrai e, komitete e, nuo pat pradžių darbo aš jaučiu tokią bendrą kryptį, bendrą nuomonę dėl to, kaip išbristi iš krizės ir dėl didžiojo dvidešimtuko modifikavimo jungtinių tautų tautų ekonominio saugumo taryba buvo taip posėdis ir, man atrodo, um, kažkaip lik ir suprasčiau, čia būtent didžiojo dvidešimtuko atitinkamai uh, pasikeitimą uh, Europos vaidmens gal pasikeitimas uh, būtų toks, kad na, tos ad hoc struktūros kažkaip tai turėtų būti iš naujo susijėtos su jungtinėmis tautomis, kad jos tarsi uh, įgautų tvirtą pagrindą tarptautiniai struktūrai, kad tai nebūtų kažkoks tai tik tai formas, kuris neturi kažkokiu tai pajėgumu toliau sekti, ar sprendimai buvo įgyvendinti ir taip toliau. Dėl didžiulio dešimtuko tų sprendimų tarsi tik verčiamas tas lapas ir verčiamas ir atrodo, kad nėra jokio toliau e, kokios tai kontrolės, ar buvo įgyvendinta ar ne tai, kas nuspręsta. Ir man atrodo, kad jeigu prisimami įsipareigojimai, kurių negali įvykdyti, tai tai yra tik tai, tai grinai politikos mirtis. Tai, mm, Didysis dvidešimtukas nėra pakankamai efektyvus, kad galėtų įveikti visus tuos sunkumus. Ko čia trūksta, aš, man atrodo, lik ir kalbėjau jo apie tai. Čia ta pagrindinė tokia gyja būtų tokia, kad, na, nenorėčiau grįžti prie tų dalykų, ką jau aptarėm pirmame pranešime, tai yra dėl tvarumo, dėl konkurencingumo, man atrodo, reikia išlaikyti tą pusiausvyrą, kurią įtvirtiname pirmame pranešime, nes kitaip tai čia bus tik tai beprasmis darbas, nereikėtų gal tų klausimų vėl iš naujo atverti. Dėl penkto punkto Dėl įplaukų, fiskalinių dalykų, man atrodo, kad reikėtų mm, dar labiau akcentuoti tuos dalykus. Mm. Dabar dėl Europos, sakykime, finansų ministerijos apie tai buvo užsiminta. Ta mintis yra tų diskusijų, kurios vyko dėl pirmo pranešimo, dėl o, pono euro tasi, toks pratesimas, aišku, buvo bal, balsavimas, po to buvo sukeiti. Aš ten žinom visą tą situaciją, kaip viskas e, vyko ir, ir koks galutinis tekstas buvo, aišku, grinasis e, bendrijos metodas, ką tai reiškia. Na, sąžiningai iniciatyvos, autoriteto, visos tos galios galbūt komisaro turėtų būti kažkiek pakoreguotos. Ir tai, na, aš nebūtinai pritarčiau tokiems politikos pasiūlymams. Man atrodo, kad jeigu turėsime aiškiau padalintas tas funkcijas tarp um, komisijos ir e, finansų rinkos priežios e, institucijų, man atrodo, būtent lik ir judėtumėm tą kryptimi, turėtumėm daugiau e, analizės galimybių. Žak Delor aną dieną sakė, man atrodo, kad reikia daugiau koordinavimo, kad tada valstybės narės turėtų geriau sutikti dalytis tą išorės politikos der, to derinimu. Uh, reikia tikro koordinavimo, tikro, tikros integracijos, kai nekalba apie ekonomikos politiką. Aš nesutinku, kad vienintelė, vieninteliai ekspertai, vienintelė analizė gali būti daroma tik tai Europos centrinėme banke. Čia tarsi toks paradoksas. Pažiūrėtumėm prieš perinant prie euro mūsų valstybėse narėse, kai reikėdavo kalbėti, pavyzdžiui, apie valiutų keitimo kursą ar apie e, šalies įsiskolinimo e, situacija. Tai buvo e, finansų ministerijos, kurios už tai vertais klausimais, ne centriniai bankai. Aš kalbu dabar apie šalies visą visas, visus, visas galimybės priimti tos sprendimus, tai yra, kas yra ekspertai tais klausimais, ar tai būtų Graikija, ar Portugalija, ar dar kažkas, kažkas tai turi turėti tą mandatą dėl, uh, priimti sprendimus dėl monetarnės politikos. Ir jeigu nėra to sprendimo, tai tada visą tą muziką užsakinėja Centrinis bankas jeigu jam visų pirma rūpi tik tai visų valstybių narių cent, bankų situacija, ar čia kalbėtumėm apie Vokietijos bankus, ar apie Prancūzijos bankus, jų visas dėmesys yra atlyginimai. Man norėtųsi, kad čia viskas būtų subalansuota ir reikėtų laikytis pirmojo pranešimo. E, Pone Huntis, dėl mandato pratesimo aš atsakiau, dėl euro, man atrodo, taip, dėl supaprastintos sutarties modifikacijos aš susilaikiau dėl tų e, palaik... pakeitimų, kuriais buvo prašoma sušaukti konventą, aš nenorėjau um, trukdyti dėryboms aišku, reikėjo, kad būtų priimti tie sprendimai dėl e, graikų, portugalų kolegų, tačiau reikia aiškiai pasakyti, kad kitą kartą mes nebesutiksime su e, sutarties e, keitimo pasiūlymais, jeigu nebus parlamento tinkamo indėlio. Dėl augimo, dėl socialinių klausimų, man atrodo, aš iš jau didžią dalimi atsakiau ką tik. Uh, Eliza Jakonsari. Ne, ponė Pitikainin kalbėjo apie bendrijos metodą, kad reikia žengti dar toliau. Ką tai reiškia? Man atrodo, čia vėlgi keltinas demokratijos klausimas. Aš um, atvirai priimsiu um, pakeitimus, bet čia nereikėtų gal aš naujo šadinėti visko dėl demokratijos Vėlgi, kai žiūriu į tai, kas vyksta Portugalijai, kaip čia taip atsitiko, kad yra krizė Portugalijai? Vyriausybė dirba jau metai ir buvo patvirtinti keturi taupimo planai. Kaip galima taip įsivaizduoti? Tai reiškia, trijų trijų mėnesių turėjo pakakti taupimo planui, kad jis būtų e, sėkmingai gyvenintas. Kam reikalingas antras ir taip toliau. Tai yra tik tai šalia sukūriamas baisus nevilties jausmas ir, man atrodo, būtent demokratijos krizės lautmės kyla labai rimtai. Kaip Reikia kelti klausimą, kak, ko mes galim reikalauti iš Portugalijos tada. Pirmininkė dėl to, dėl rinkos veikėjų to klausimo, aš tikiuosi, kad teisingai interpretuoju. Na, manau, kad politiniai klasiai, politikams tenka didžiulė atsakomybė, milžiniška atsakomybė atsakyti, sureaguoti taip, kaip yra reikalaujama iš rinkos veikėjų, kad būtų galima vėl pradėti dėrybas. Dėl euroskeptikų, man atrodo, aš atsakiau. Ir paskutinis dalykas dėl jūsų pasiūlymo iš esmės dėl to, kas nenori uh, įstoti eurozoną, kas nori išeiti. Nežinau, aš gal neįčiau iki tiek. Aš, kaip jūs žinote, aš esu labai europietė. Man atrodo, kad, na, ne taip kuriama Europa. Jeigu įsivaizduotumėm, kad rytoj Turkija stotų Europos Sąjungą Nežinau, kaip tai būtų galima toliau gyventi tokioje neiškėje um, situacijoje, jeigu eurozona nenori prisimti jai tenkančios atsakomybės. Atsiprašau, kad ilgai kalbėjau, tačiau galbūt pakeitimuose galėtumėm aptarsti dar tuos papildomus dalykus, kurie yra politinių diskusijų elementas, bet ką neaptarėme pranešime. Ačiū per, per Vans, ačiū kolegams dalyvausiam diskusijoje, dar du trumpi pranešimai. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi balandžio 13 dieną, kitos dienos prašau vėliausiai, e, tai yra trečiadienis, pateikti jūsų pakeitimus. Kitas mūsų komiteto posėdis vyks balandžio 11 dieną 16 val. Atvyks e, Vašingtono iš Vašingtono kongreso krizės komiteto pirmininkas, o kito laiko dar turime galimybę aptarti paskeitimus su pervanš. Gal mes galėtumėm e, pabrėžti, kurie e, pakeitimai yra koordinatorių ir šešėlinių pranešėjų ir kurie nėra, in, e, nėra visos grupės, kurie yra kolektyviniai. E, Aš žinau, kad e, mūsų darbo grupė įgauna ypatingą reikšmę antrojoje kadencijos pusėje. Asmeniškai pritarčiau tokiam pasiūlymui, turint omenyje, kad siekiame riboti pakeitimų skaičių, todėl būtų pragmatiška, kad koordinatoriai surinktų kiekvienas savo frakcijos narių teikiamus pakeitimus ir po to teiktų šios pakeitimus pranešėjai. Manau, kad e, galėtume pritarti šiam primtinam pragmatiškam pasiūlymui. Dar kartą pranešu, kad balandžio 11 dieną atvyks ponas Angelydis iš JAV. Jis buvo JAV kongreso krizės komiteto pirmininkas. 12 <clears throat> dar kartą diskutuosime dėl šio pranešimo, o 13 dieną baigėsi galutinis pakeitimų tikimo terminas, posėdis baigtas.